priimti sprendimą. Pagal 26 taisyklę e, man buvo pranešta, kad prieštaravimų e, negauta ir Teisės reikalų komitetas irgi neprieštaraus. Jeigu jokia politinė frakcija nepareikš prieštaravimų per 24 valandas, rekomendacijos bus laikomos patvirtintomis. Kitaip dėl rekomendacijų reikės balsuoti. Rekomendacijų tekstą galite rasti e, plenarnės, plenarnės